Ladies and gentlemen, dear colleagues. Mes ir ponai, mėly kolegos, pradėkime posėdį. Taigi, pirmasis darbo atvarkės klausimas, darbo atvarkės tvirtinimas. Siūlomi tokie pirminio projekto pakeitimai. Darbo tvarkės projekto pakeitimai septintas klausimas. Jį svarstysime po 23-ojo. Toliau 24-asis klausimas bus svarstomas po 20-ojo. Ir dar vienas pakeitimas 16 ir 26 darbo tvarkės klausimai yra atidedami kitam posėdžiui. Ar yra prieštaraujančių tokiems darbo tvarkės pakeitimams? Nematau. Dabar antras darbo atvarkės klausimas, pirmininko pranešimai. Jokių pranešimų neturiu. Taigi, galime iš karto pereiti prie trečiojo klausimo. Kalba eina apie rekomendacijos projektą dėl tvirtesnio bendradarbiavimo tarptautinių porų turto teisiniam režimui sutoktinių turto teisiniam režimui registruotos partnerystės e, turtinėms pasiekmėms taikytinos jurisdikcijos teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo srityje. Taigi dabar žodis pranešėjui. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Esu šiek tiek sutrikęs, bandysiu iš naujo paaiškinti tai, ką mes jau minėjome per ankstesnį jūrių komiteto posėdį, bet manau, kad reiktų galbūt pakartoti tai, ką sakiau praeitą kartą. Uh, Taigi tas pasiūlymas, dėl kurio balsuosime per kitą mūsų posėdį, yra neblogas parlamento kompromisas ir dėl tos priežasties aš ir norėčiau išvengti, kaip jau ir siūliau, naujų pakeitimų. Nors, aišku, jie galėtų būti ir legitimus, ir pagrįsti ir panašiai, bet kadangi kalba eina apie konsultavimo procedūrą, mes turime uh, steigti sutikimą, tai yra sutikimo procedūra be tikrinimų dėl konsensuso, kurį pasiekė įvairios parlamento frakcijos. Na ir kai kuriuose pakeitimuose yra prašoma patikslinti, kad dvi šaliai ir daugia šaliai dvišalės ir daugiašalės konvencijos galios pasirašytos tarp valstybių narių, tų, kurios dalyvauja ir nedalyvauja sustiprinto bedalyvavimo sistemoje. šis patikslinimas nėra naudingas, nes e, turint omenyje, kad viskas ir taip yra akivaizdu ir čia nekyla jokių abejonių, nes e, taryba pripažįsta, kad kurios valstybės nedalyvauja šiame e, tvirtesnėme bendradarbiavime. Taigi viskas išsispręs savaime. Kitais pakeitimais yra bandoma apibriežti valstybės narės, tas, kurios dalyvauja tvirtesnėme bendradarbiavime, tačiau tvirtesnio bendradarbiavimo tekstas pagal galiojančias teisės aktus, kalbant apie porų ištokas ir santokas, 2006 metų dokumente yra apibrėžiamos tos dalyvaujančios valstybės, taigi nėra čia jokių abejonių ir uh, Taigi tie pakeitimai nenaudingi ir nereikalingi, nes reglamentas nėra taikomas valstybėms narėms, kurios nedalyvauja tvirtesnio bendradarbiavimo sistemoje. Toliau dokumentų, administracinių dokumentų pripažinimas, tai vyksta laikantį subsidiarumo principo ir kol kas nėra suderintos nacionalinės uh, nacionaliniai įstatymai, šeimos kodeksai ir dėl to visiškai nėra reikalinga teikti tokius pasiūlymus. Taigi, tos valstybės narės, kurios nepripažįsta registruotų partnerysčių, partnerysčių jos gali pačios e, spręsti dėl bylų e, šioje srityje Ir jeigu, pavyzdžiui, kalba eina apie kitos valstybės narės teismą, kuri, e, tarkim, pripažįsta tokias registruotas partnerystės, tai čia visiškai kaip ir viskas aišku. Ir mes keitėme su kolegomis nuomonėmis ir esu pasirengęs keisti tą punktą, kur kalbama apie. E, paaiškinimus mes galėsime tą padaryti balsavimo pabaigoje, kalbant apie tas valstybės, kurios taikys veto teisę. Taigi, aš siūlyčiau visiems neatsižvelgti, dėl to aš kad atsiprašau, ponių, mėly kolegos, neatsižvelgti į tuos pakeitimus, nes tai yra tokie pakeitimai, kurie daugiau yra kosmetinio pobūdžio ir tokiais pakeitimais mes Tik tai užvilkinsime procesą ir vėliau bus e, priimti šie pranešimai, nes ir taip užtrukome gan ilgai, nes dėl teksto reikėjo daug dėrėtis e, taryboje, kaip jūs puikiai žinote. Ir tai yra labai svarbus teisės aktas ES piliečiams. Ir matome, kad tos teisinės procedūros yra gan sudėtingos, kai kalba eina apie šeimos santykius. Taigi, uh, akivaizdu, kad tas teisės aktas būtų naudingas įvairių ES valstybių narių piliečiams. Ir dar norėčiau pridurti, kad dėl trečiojo punkto, kur kalbama apie tvirtesnį bendradarbiavimą, čia parlamentas išreiškė sutikimą. pritaikyti tvirtesnį bendradarbiavimą, Na, tai iš principo ir yra mano rekomendacijos e, objektas. Tai tiek. Dėkoju. Uh, thank you very much. Ačiū. Ar yra pastabų ar pareiškimų? Pone Regner. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, kad atvykau jau jums e, beveik baigus kalbėti, tai tik norėčiau Evelinos Gebhardt vardu išsakyti kelias pastabas, jos vėluoja lėktuvas, dėl to ji negalėjo prisijungti prie mūsų diskusijų pradžioje. Taigi labai atsiprašau jos vardu, aš perskaitysiu tą jos pareiškimą. Taigi, jis sveikina naujus pasiūlymus e, rekomendacijai kuris skiriama Europos tarybai ir kolegė džiaugiasi, kad 18 valstybių narių pasiekė susitarimą. Ir ji taip pat labai džiaugiasi, kad buvo atliktas šis darbas, tai yra tos rekomendacijos, kur yra išdėstomos aiškios taisyklės. Ir tokiu būdu mūsų piliečiai pamatys, kiek naudingi gali būti jiems ES teisės aktai. Labai svarbu, kad 11 valstybių narių vyriausybės tų valstybių, kurios nepasirašė tvirtesnio bendradarbiavimo susitarimo šioje srityje, mes turime joms parodyti, kad tas tvirtesnis bendradarbiavimas šiuo atveju tikrai yra naudingas. Ir taip pat žinau, kad yra nemažai argumentų už tokį tvirtesnį bendradarbiavimą. 16 milijonų tarptautinių porų yra gyvena Europoje Ir tokios poros turi teisę gauti teisinę pagalbą, teisinės priemonės, kai vyksta ištoka ir panašiai. Dabar yra 9 straipsnio 10 dalis, kur kalbam apie tarptautinės partnerystės ir čia reikalingas patikslinimas, paaiškinimas. Pažvelgus į komisijos rekomendacijas 2011 metais. Dabar turime naują projektą ir tai yra pažangesnis projektas nei dabartinis, nes ten yra kalbama apie konkrečius pakeitimus ir yra įtraukiami parlamento pasiūlymai dėl teisinės atsakomybės. Tiksliau kalbant, ir tai labai svarbu ir kolegiai Gebhardt, pasiūlymų turinys ir struktūra buvo pasirinkta tokia, kad būtų išvengta diskriminacijos bet kurio partnerio atžvilgių. Tokiu būdu procesai yra paprastesni, lengvesni abiems pusėms, ne, nepriklausomai nuo to, iš kurios šalies yra vienas ar kitas partneris. Dėkuoju. Dabar žodis. Uh ponui Lebreton. Dėkui už tai, kad davėte žodį. Aš suprantu, kad čia mes kalbame apie mm, žmonių situaciją, kai kalbame apie mm, tarptautinių porų teisinį režimą. Gaila, kad ponas Kavada, pranešėjas, siūlo nekreipti dėmesio į pakeitimus, nes Aš manau, kad tie pakeitimai yra uh, tokie nuraminantis, ramina, nuraminančio pobūdžio ir mm, valstybėm narėm mm, jie yra svarbus, nes ne visos valstybės narės uh, laikosi tvirtesnio bendradarbiavimo nuostatų. Aštuntasis pakeitimas numato uh, pridurti tam tikrą uh, E, sakinio dalį, kad administracinių dokumentų tvarkymas negali pažeisti subsidiarumo principo, tai nuramina visus, tai mm, nuramina e, tą nerimą, e, kuris gali kilti. Taigi gaila, kad būtų ne, neatsižvelgiama į reglamentus. O kalbant apie nacionalinės teisės normų harmonizavimą, kuris irgi siūlomas pakeitime, tai, tai irgi būtų geras siekis valstybėm narėm. Taigi man labai gaila, kad nebus atsižvelgta į tuos pakeitimus, nes e, jais parodytume, kad ES iš tiesų siekia išspręsti žmonėms aktualias problemas. Uh, Mr. Vyland. Ponas Vyland. Dėkoju. Norėjau pasikrinti tik tai, ar pono Černeckio teikiamas pakeitimas vis dar aktualus atsižvelgiant į tai, ką pasakė ponas Kavada. Vis tik jis yra, atrodo, teikiamas ir e, kadangi pono Černieckio nėra šiandieną, jis e, norėjo, kad aš kai kurios jo pastabas išdėstyčiau, kalbant apie tą sustiprintą bendradarbiavimą. tai devintas straipsnio trečiojoj daly šnekama apie partnerysčių pripažinimą ir jurisdikcijų pripažinimą. Ar valstybė narė gali pripažinti jurisdikciją ar ne. Eina kalba apie tarptautinį partnerysčių pripažinimą. Ir čia teikiamos apibrieštys nėra būtinos, e, nors suprantama, kad e, pagrindinių teisių e, agentūra šias problemas svarstys, bet čia yra tam tikrų problemų susijusių galima diskriminacija. Šios problemoms mums yra aktualios. Mes tikimės, kad pirmikant Niderlandams e, galima bus toliau šią problemą išspręsti. E, Devintas straipsnio trečias punktas atspindi pereitos kadencijos parlamento, parlamento nuomonę. Bet dabar žvelgiant į pakeitimus matome, kad e, ankstesnis parlamento tekstas nedara su šiuo. E, mano kolegai atrodo, kad nereikia teksto čia keisti ir e, ragina, kad reikia susitelkti į e, dabartinį tekstą ir bandyti sustarti dėl viso dokumentų paketo, kiek galima greičiau. Dėkoju. E. Aš pasižymėjau E, įdomius komentarus, bet laikausi tos pozicijos, kurią jau esu paaiškinęs ir noriu padėkoti visiems. Basic. Dėkui. Taigi, iš esmės, mes turėtume balsuoti dėl šio klausimo rytoj, nors a, e, turėjau informacijas, kad ponas Džambatski a, e, ketino siūlyti atidėti balsavimą, bet šiandien jo nėra. A, tai galbūt jis rytoj e, ryte tokį pasiūlymą teiks. E, noriu jūs įspėti, kad labai nenusteptumėte, jeigu taip atsitiks, bet e, šiame etape konstatuojame, kad balsuosime dėl šio dokumento rytoj per mūsų rytinį posėdį. Dėkui. Pagal mūsų pakeista darbo tvarkė. Dabar einame prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Tai yra jurisdikcijas perdavimas ES bendrajam teismai kaip pirmąją instituciją įspręsti sąjungos ir jos tarnautojų ginčius. Žodis e, mūsų pranešėjai, poniai Delvau. Dėkui, gerbiamas pirmininkė. Aš turbūt neturiu priminti, kad čia mes kalbame apie antrąjį Teisingumo teismo reformos etapą. Ir sprendimas, kurį mes turime priimti, tai yra e, panaikinti tarnautojų teismą. Ir atitinkamą sprendimą mes jau praėjusiais metais esame prieėmę. Per Strasbūro plenarnė sesija vyko trilogas ir du dalykai buvo svarstomi per tą trilogą. Tai pirmiausia, teisinė bazė ir e, taip pat buvo kalbama apie išbraukimą straipsnio skirto specializuotėm teismam. Norėčiau padėkoti e, šešėliniam pranešėjam, kurie aktyviai dalyvavo. Dabar kalbant apie teisinį pagrindą, tarybą nori išbraukti nuorodai 256 straipsnio A punktą. E, arba pirmąją dalį. Bet sutarėme, kad tas straipsnis liks, kad ši nuoroda į 256 straipsnio pirmąją dalį liks. Ir kadangi komitetas jau yra balsavęs dėl teisinės bazės, tai mes siūlėme išlaikyti nuorodą į 256 straipsnio pirmąją dalį. Dabar uh, Antrasis klausimas. Mūsų komitetas balsavo, kad būtų išbrauktas straipsnis, kuris mini specialiųjų teismų įkūrimą. Taryba nori tą straipsnį išlaikyti, ne todėl, kad iškart nori sukurti specializuotą teismą, bet galbūt, kad kada nors gali atsirasti galimybė, e, būtinybė tokį specializuotą teismą įkurti. Taigi nori palikti tą straipsnį. Ir parlamentas tada sutiko, kad tas straipsnis liktų tekste, kuriame kalbama apie galimybę įkurti specializuotą teismą, jei kada nors mm, to prireiktų. Taigi sutarėme su taryba dėl šių dalykų. Teisingumo teismas irgi atstovavo, buvo atstovavima šiame trilogija, realiai tai buvo ne, ne trijų šalių, o ketverių, keturių šalių dialogas Ir galima jau dėl šio klausimo bus balsuoti birželį plenarinėje sesijoje. Taigi devyni teisėjai, kurie yra dabar tarnautojų teisme, būtų perkelti į pirmos instancijos teismą nuo e, rugsėjo pradžios. Taigi e, mes formaliai turime priimti sprendimą, kuo greičiau būtų labai gerai tą padaryti iki atostogų, pavyzdžiui, birželį kad būtų galima iki atostogų visus reikalus sutvarkyti. Dėkui. Dėkui. Kas norėtų kalbėti? Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Norėčiau tik patvirtinti, kad aš prieštarauju tam, kad tarnautojų teismas būtų panaikintas, nes visa tai buvo padaryta nesikonsultuojant nei su teisėjais, nei su kitais specialistais, ne, nemesgant dialogo su suinteresuotomis šalimis. Ką jūs galvotumėte, jeigu Europos parlamento pirmininkas nuspręstų, e, neišklausęs mūsų nuomonės, panaikinti mūsų komitetą? Taigi aš labai norėčiau, kad primtumėt domen mano poziciją. Dėkoju. Ar būtų dar pastabų? Nematau. Ir tai reiškia, kad rytoj balsuosime dėl šio dokumento. Dabar Unfortunately for item number 8. Deja, neturime pranešėjo aštuntuoju darbo tvarkės punktu. Ponios Hautalos nėra. Ar kas nors ką nors žino apie ją? Ne, neturime jokios informacijos. can, uh, I am informed we can deal with this item. Mane informavo, kad galime svarstyti šį dokumentą, suteikdami žodį teisės tarnybai. Ponas Gidoričiai yra su mumis. Ačiū pirmininkė. Šis pasiūlymas dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento yra peržiūros naujos redakcijos klausimas, kalbant apie reglamentą, kur kalbama apie tam tikrų trečių šalių teisės aktų eksteritorialų taikymą. Taigi, kalba eina apie tai, kad reikia tam tikrus techninius pakeitimus atlikti. Tačiau šį kartą, pirmąjį kartą, kiek žinau, pasitaikė toks atvejis, kai konsultacinė teisinių, teisininkų grupė negalėjo pateikti savo išvadų dėl naujos redakcijos. Ir, kaip žinote, egzistuoja susitarimas, pagal kurį ribojamos tam tikros prerogatyvos, kai kalba eina apie keičiamo teisės akto naują redakciją. Ir pagal tą susitarimą yra numatyta, kad išvados, teisininkų išvados, kurias e, svarsto komitetas. Tai vyksta prieš analizuojant teisės aktą tam, kad e, techniškai būtų sutvarkyta nauja redakcija, kad teisės aktai neliktų jokių techninių nesklandumų. Taigi šiuo atveju tri, trijų institucijų teisininkai nesusitarė, nes priešinosi tarybos teisininkai dėl teisinio pagrindo. Ir Teisės reikalų komitetas jau apie tai yra išsakę savo nuomonę, nes kitos dvi institucijos mano, kad e, teisinės bazės pakoregavimas yra teisės aktų rengėjų prerogatyva, o ne techninis kodifikavimo klausimas. Taigi, dėl to, kad nėra konsultacinės grupės e, išvadų, Mes laikomės nuomonės, kad negalime e, pri, pritarti šiam pasiūlymui ir tai turėtų būti laikoma tik tai ne kodifikavimo, o įprasnės tiesiekros procedūros e, klausimas. Jeigu jūs norite gauti daugiau informacijos, detalesnės informacijos apie tai, aš esu pasirengęs jo suteikti. Dėkuoju. Ar norėtų komisijos teisės tarnybos atstovai pasisakyti? Ponas Liudžičiai Maja galbūt? Atrodo, kad ne. Ar e, komiteto nariai norėtų kalbėti? Ne. Okay. With... Kągi, aštuntą darbos atvirkės punktą aptarinėti baigėme. Dabar turėtume padaryti pertrauką iki penktos valandos, kad galėtume tęsti mūsų uždarą posėdį, nes e, esame pakvietę tam tikrus asmenis į šį posėdį, kur bus svarstomi imuniteto reikalai. Petrauka iki.